Dešimt po trijų, taigi pradėkite, norėčiau pasveikinti jūs visus, bent jau tuos, kurie atvyko į posėdį mūsų užsienio reikalų komiteto laiku. Pirmasis darbo tvarkės klausimas, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti apie darbo tvarkę, ne, tuomet laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Neturiu jokių pranešimų kaip pirmininkas. Tuomet pereikime prie kito, trečiojo klausimo. E, informacija apie mūsų komiteto e, apsilankimo Norvegijoje rezultatus. Vykome prieš porą savaičių. 11 narių vyko iš AFET, ponas Prėda, Fransulika, Nina Gil, Wajid e, Khan, Karol Karski ir Javieras Nartas. Taip pat trys kolegos iš saugumo gynybos pakomitečio, Bogdanas Drojevskis, Anagomeš ir Urmas Paet, taip pat e, e, delegacijos su Norvegija, Šveicarija, EEA, e, delegacijos pirmininkas Jorn Dorman. E, noriu pasakyti, kad ši misija leido pagilinti ES Norvegijos santykius. Pirmiausia, e, reikia kalbėti apie politinius santykius, saugumą, e, gynybą. Sustikome su aukšto lygio pareigūnais, sustikome su užsienio reikalų ministru, gynybos ministru, užsienio reikalų gynybos komiteto vadovu, žvalgybos tarnybos direktoriumi E, lankėmės įvairiose vietose, pavyzdžiui, NATO jungtinėme štabe, taip pat pagrindinėje oro pajėgų bazėje, bendrame gelbėjimo e, centre, opera, gelbėjimo operacijų centre e, Bodo, taip pat lankėmės ledlaužyje, Kronprins Hakan, buvome Svalbardo palidovų stotyje ir taip pat E, Svalbardė, Svalbardo universitete lankėmės, kuris yra šiauriausias universitetas pasaulio. Ir e, norėtume padėkoti Norvegijos atstovybei Briuselėje, vyriausybei, su mūsų komiteto sekretorijatu surengė jie šį vizitą ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų e, negaliu pasakyti, ar kada nors anksčiau dalyvau tokioje taip gerai parengtoje misijoje. Viskas vyko nepaprastai sklandžiai ir tikiuosi, kad mes kažkada galėtume kaip nors atsidėkoti norvegams už jų e, svetingumą. Taip pat buvo labai e, svarbu aplankyti ne tik šalies sostinę, mes e, apsilankę įvairiose regionuose, e, Mm, Svalbardė, pavyzdžiui, e, sužinojama kur kas daugiau negu kad jeigu būtume tik tai Osle visą laiką buvę. Mūsų pareiškimas spaudai buvo paskelbtas pirmadienį, rūpiučio 27 dieną šiuo klausimu. Tiek aš norėjau pasakyti dabar e, kolegoms, suteiksiu žodį ir noriu pasveikinti Norvegijos atstovybės e, svečius mūsų posėdėje. Ana Gomeš norėtų pasakyti. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, visiškai sutinku su jumis. Vizitas buvo tikrai puikus. Norėčiau padėkoti mūsų šeimininkams, norvegams. Mano nuomonė, vizitas buvo nepaprastai įdomus, viršio visus mano lūkesčius. Ypač dėl to, kad matau didžiulį potencialą bendradarbiaujant ES ir Norvegijai Būtų labai aišku, nuostabu, jeigu Norvegija būtų ES narė, dėja taip nėra, tačiau matome, kad mes e, intensyviai bendradarbiaujame svarbiose srityse mūsų pašnekovai, politikai Norvegijoje e, kalbėjo daug apie, pavyzdžiui, Brexitą ir jie tarsi labiau dar e, nusivylę ar suglumę negu mes. Kėlė klausimas, kodėl Britanija pasirinko tokį kelią ir kodėl reikėtų rinktis e, Britanijai Norvegijos kelią, nes Norvegai pirmieji sako, tai yra absurdiška tas, ta mūsų dabartinė sistema. Mes uh, nepriklausome e, tam būreliui, kuris priima sprendimus Europos Sąjungoje, o turime laikytis taisyklių. E, jie siekia ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Europos Sąjunga ir jie mano, kad jis nepaprastai daug darbuotojų kad Britanijai, kad ji užtikrintų minimalų bendradarbiavimo su ES lygmenį, kaip kad yra dabar Norvegijos atveju. Mes e, kalbėjome apie saugumą, gynybą, apie bendradarbiavimą mūsų ir dėl dviejų priežasčių aš noriu akcentuoti svarbą tų santykių. Norvegija yra tiesioginė Rusijos kaiminė. Ji bendradarbiauja keliose srityse, pavyzdžiui, žuvininkystės, mokslinio tyrimų srityje su Rusija. Kita vertus, Norvegija puikiai žino, e, koks politinis darinys yra už sienos. Galima e, sakyti, kad Norvegija laikosi dviejų Mm, dviejopos politikos, e, ji yra NATO narė ir kitas dalykas palaikomas dialogas gana intensyvus su Rusija. Dar vienas veiksnys, kuris e, yra susijęs su Rusija, bet yra ir platesnis, tai ir, ir apie tai sužinojame labai daug, pirmiausia nuvykę į Svalbardą, tai yra klimato E, kaita, kai kurie e, kvailiai galvoja priešingai, bet tikrai klimato kaita vyksta ir matome jau labai rimtas pasiekmes. Ir jų bus vis daugiau, ypač galvant apie strategiją e, saugumo gynybos rytise, nes atsiranda nauji keliai, arkties keliai, bent jau tai bus artimoje ateityje ir tai gali reikšti didelės problemas, ne tik galvojant apie aplinkos apsaugojimą, pasiekmes bus kur kas platesnės. Didelė problema yra ir plastiko neigiamas poveikis. Ir neigiamas poveikis konkrečiai biologiniai grandiniai. Norvegai gali jau tą labai aiškiai matyti, įvertinti, atlikdami e, mokslinius tyrimus e, savo tyriamosiuose institutuose. Taip pat buvo labai įdomu pasigilinti į Norvegijos bendarbiavimą su Rusija ir su Kinija, Svalbardė konkrečiai. Kinai jau yra Svalbardė, kaip mums sakė, dėl mokslinių interesų pirmiausiai. Kinijai, Rusijai ir kitiems visiems, aišku, tai yra aktualu, bet moksliniai tyrimai gali pimti labai daug dalykų. Ir galvojant apie tai, kokį poveikį turės tirpstantis ledas, arkties, e, sakyčiau, tampa vis svarbiau galvoti apie ryšius, dialogą Norvegijos su tokiamis galimybėmis e, svarbiomis kaip Kinija ar Rusija. E, Dar viena priežastis, dėl kurios mes turime pakankamai dėmesio, tai yra dar viena priežastis, dėl ko reikia pakankamai dėmesio skirti mūsų bendradarbiavimui su Rusija. Ir taip pat mes lankėmės nepaprastai e, įdomiame palidovų centre stotyje Svalbardė. Matėme antenas, kurios renka informaciją, gauna informaciją, signalą iš palydovų ir EMSAI, pavyzdžiui, privačioms bendrovėms ar Norvegijos įvairioms institucijoms teikia informaciją. Tai, ką matėme, yra nepaprastai įspūdinga ir pati visa aplinka yra nepaprastai įspūdinga. Matome, e, kad vyksta nepaprastai rimti moksliniai tyrimai, investuota yra nepaprastai daug. E, Norvegų valdžia su privačiu sektoriumi tuo užsima, taip pat intensyviai bendradarbiaujama su įvairiomis ES institucijomis, ENISES, EMSA, kurią minėjau. Aš taip pat E, matau didžiulį potencialą ir e, prietaikas e, platesnės negu mokslas ar civiliniai tikslai. Ačiū, Ana Gomes, Jums už Jūsų pasisakymus. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, taip nėra. Tai norėčiau baigdamas dar kartą pasakyti, kad kelionė buvo nepaprastai svarbi įdomi. Tikrai užsitikrinome vertę pridėtinę ir norėtume padėkoti e, Norvegijos valdžios institucijoms ir pasakyti, kad jūs esate visuomet laukiami mūsų svečiai. Periname dabar prie ketvirtojo klausimo. Dabar e, svarstysime apie AFET nuomonės projektą, apie biudžeto projektą E, tarpinę ataskaitą 2021-2027 metų daugiametinės finansų perspektyvos požiūrių. Šiame pranešime e, pristatysime Europos komisijai, e, komisijos pateikto gegužės 22 dieną projekto pirminį vertinimą. Komisija pabrėžė, kad šis biudžetas yra labai svarbus įgyvendinant visas kitas finansinės priemonės. Be to tai patvirtina sausio mėnesį E, patvirtintą e, daugiametę finansų programą. Pranešėja yra Maryčia Šakė, jos šiandien čia nėra, todėl Alde frakcija paprašė, kad aš jos vardu perskaičiu pranešimą. O gal kas nors iš Alde frakcijos norėtų perskaityti? Taigi, toks Maryčias pranešimas. Pranešėjos dėl MFF E, nuomonės pranešimas, Maryčia Šakė pranešimas. Žvelgiant į šiandien ES iškylančius globalius iššūkius, labai svarbu priderinti e, biudžetą užsienio politikos poreikiams. Reikia suteikti papildomo finansavimo, e, reikalingo finansavimo ES užsienio politikai. Tuo pat metu reikia sukurti deramą sąrangą tos, to finansavimo paskirstimui, kad tikslų galėtume pasiekti, laikydamėsi mūsų vertybių ir sureaguodami į naujus iššūkius. Reikalaudama e, daugiau lankstumo, ES nepatikė pateikė naujų pasiūlymų dėl naujos valdysenos sistemos, kuri turėtų būti sukurta užsienio išlaidoms administruoti. Todėl Europos parlamentas turėtų labai atsargiai E, formuoti savo poziciją, kad ji nesukeltų grėsmės e, MFF dėryboms ir parlamento pasirinkti tai pozicijai. Europos parlamentas turi reikalauti politinės priežiūros ir skaidrumo, aiškus tikslai, vertinimo mechanizmas ir stebėsena taip pat yra labai svarbus, kad išlaidos būtų e, efektyvesnės pagal Global Europe e, pavadinimą. Aš kaip e, Europos išorės finansavimo priemonių pranešimo rengėja esu e, E, pasirengusi diskusijoms su jumis e, apie šį MFF dosiją, apie užsienio politikos finansavimą ir kitus dosiją susijusius ES išorės politikos priemonėmis. Toks yra Maryčia Šakės pranešimas. Dabar aš norėčiau suteikti žodį kitiems nariams, kaip kad užsirašyta. Bet užsirašusių nėra nei vieno. Todėl prašau kolegų, gal kas nors norėtų papildyti. Ponas Panzerį. Prego. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėkoju poniai Šakį už e, praneši, pasisakymą, kurį ką tik perskaitė ponas pranešėjas. Aš norėčiau porą komentarų išsakyti. Visų pirma, prašome, kad būtų padidintas finansavimas atitinkamai skaičiais užsienio veiksmams. Tikslas - sukurti tokią bendrąją užsienio politiką, kuri e, atspindėtų ES prioritetus, būtų pagrindinis ES politikos ramstis. Mes turėtume tuo pat metu užtikrinti, kad finansinėse priemonėse užtektų išteklių infrastruktūrai leidžiančiai e, parlamentinę kontrolę vykdyti. Šiuo metu apie tokią parlamentinę kontrolę nėra kalbama, pranešėja to nepaminė. Sakome, kad reikia daugiau lankstumo, kad galėtume mobilizuoti daugiau išteklių nenumatytiems atvejams. Kitas dalykas - dėl draudimo fondų patikos fondu. Europos taikos fondas pusė milijono eurų. Jis yra atskirtas e, nuo bendro biudžeto. Pone Morgerini praėjusią vasarą apie tai labai daug kalbėjo. Mes suprantame, kokia yra saugumo ir gynybos politikos nauda, bet galbūt vis tik tai reikėtų pagalvoti apie atitinkamų fondų įvardinimą, ar iš tiesų tai yra saugumo ir gynybos fondas, ar iš tiesų tam e, taikos fondas yra skiriamas. Dar galėčiau pasakyti, kad Europos parlamentui pirmiausia turėtų būti užtikrinta parlamentinės kontrolės galimybė. Tai yra mano pasakymo esmė. Ačiū, ponė Panzeri. Kas dar norėtų pasisakyti? Pone Liūzing. Atėjot ir kalbėkit. Es war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt um, yeah. Nenorėjau viešai taip pasisakyti, bet dabar, kadangi ponios šakės nėra. E, aš vis tik noriu, kad būtų perduota jai mano padėka už šią nuomonę po to, kai buvo e, įvyko posėdis dėl parlamentinės stebėsinos. Galiu pasakyti, kad aš ją paremsiu, ypač e, jos mintis dėl antrojo punkto. E, kur sakoma, kad kaiminystės politika turėtų būti išlaikyta. Trečias ir ketvirtas punktai taip pat turėtų būti paremti. Vis tik tai mes teiksime pakeitimų ir uh, Tai e, padidins e, labai reikalingą parlamentinę kontrolę, tą turime akcentuoti. Na ir paskutinis dalykas, kurį mes norėtumėm paremti, jūs turbūt nustepsite tai išgirdę. Mūsų nuomonė nebūtų pagrindo ieškoti fondų ES biudžete vyriausybių kūrimui. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tada aš norėčiau suteikti ponui Felix Fernandės Šau Mačiau jūs, žinau, kad esate čia, prašau pasakykit. Thank you very much, Mr. Chair. And also allow me to start by thanking. Ačiū ir aš norėčiau visų pirma padėkoti. Aš galiu pasakyti, kad į parlamentą pirmą kartą patekau be griežtesnės saugumo kontrolės. Dėkoju visiems už tai. Pirmą kartą man taip atsitiko komisijos ir parlamento pastatų kontrolė suvienodinama dabar. Nekalbant apie politiką, tai supaprastina mūsų uh, gyvenimą gerokai. Dabar sureaguojant į ponios Šakės pasisakymą. Visų pirma, e, norime e, pasidžiaugti jos lakoniškumu. Taip pat džiaugiamės, kad ji ragina didinti fondus. Tai yra svarbu ir jūsų komitetui, ir DEVE komitetui. Be abejo, mes norėtume, kad numatytos sumos būtų išlaikytos ir mes tikimės jūsų paramos. Kai pradėtos bus finansinės dėrybos, e, išorės veiksmų fondams e, bus daromas didelis spaudimas, bet manau, kad e, paminėtosios sumos yra būtinos ambicingai darbo tvarkiai gyvendinti. Dar vienas dalykas. Norėčiau pabrėžti, kad Europos plėtros fondas ir e, yra skirtas ir Afrikai pietus nuo Saharos ir Karibų, Ramio vandenino ir Afrikos valstybėms. E, reikalaujame, kad parlamentas aktyviau galėtų dalyvauti finansavimo e, sprendimuose. Iki pat šiol Europos vadovų taryba be parlamento negalėjo e, nuspręsti, EDF turėjo būti įtrauktas į biudžetą. Dėl įtraukimo į biudžetą ir struktūros aiškesnės. Jūs teisingai pastebėjote, kad reikia sukurti tokią struktūrą, tokią sąrangą, kuri leistų efektyviau ją panaudoti. Kitas dalykas, mes raginame parlamento kontrolės ir Europos komisijos e, pasiūlymų, e, pasiūlymus remti siūlome AFKO generalinio direktorato, NIE e, generalinio direktorato Kolegos pateikė labai konkrečius pasiūlymus ir mes tikimės, kad tie pasiūlymai bus naudingi gyvenant kaiminysės politiką, žmogaus teisų politiką ir panašiai. Mes norime, kad numatytosios priemonės būtų naudingesnės ir galėtume jas lankščiau gyvendinti su užsienio politikos labui. Pasiūlymas sustiprina e, stebėsenos ir vertinimo sistemą. Taip pat kalbame apie tos sistemos pritaikomumą ir lankstumą. Mes pabrėžėme, kad mūsų bendradarbiavimo su kaiminėmis valstybėmis konkrečios sąlygos būtų aiškiau numatytos, taip pat turime e, tiksliau apibriežti paramą žmogaus teisėm, šakės pranešimo projekte apie tai jau kalbama. Daugiau e, kitų komentarų aš neturėsiu. Ačiū. Thank you, Mr. Fernandez. Ačiū, ponė Fernandė Šau. Iš DEFCO e, generalinio direktorato. Toliau, Filiberto Cerijanis Ebrigondi iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Prašau, žodis jums. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš norėčiau papildyti kolegą iš Europos komisijos, keletą minčių pridurti. Visų pirma, Mes džiaugiamės projektu, kuris yra treikiamas e, komitetu, šiam komitetui, rengiant nuomonę. Ypač norėčiau išskirti trečiąjį punktą. Jame yra kalbama apie kaiminystės politikos priemonių tikslų išlaikymą ir demokratijos ir žmogaus teisų priemonių išlaikymą. Mūsų nuomonė, Europos komisijos pateiktieji pasiūlymai būtent tai ir numato sumos skirtos kaiminystės politikai žmogaus teisėms ir demokratijai yra įtrauktos į vieną aiškę e, finansinę priemonę. Be to, 24 ir 15 procentų atitinkamai jos yra padidintos. Dabartinė kaiminystės politika ir žmogaus teisų politika e, turi aiškės sąlygas, kurios išlaikomos naujajame biudžete. E, matome fondų programavimo ir paskirstimo e, sistemos pakeitimus ir tai leis numatyti galimybės veikti net tais atvejais, kai tam tikrose valstybėse nėra geros vyriausybės ar apskritai nėra vyriausybės. Taip pat e, galėsime panaudoti tas lėšas konkrečių asmenų, pavyzdžiui, žmogaus teisų gynėjų atveju. Kitas dalykas - vyriausybių priemonė, valdymo priemonė. Gerbiamoji Šakė kalba apie tai, kad turi Europos parlamento e, stebėsinai kontroliai su, turi būti numatytos labai aiškios sąlygos. Mūsų nuomonė reikia platesnio politinio dialogo tarp komisijos ir parlamento. Ir greičiausiai reikia ieškoti būdų sukurti kitokį politinį dialogą negu dabar e, egzistuojantis. Dar porą trumpų pastebėjimų. Jeigu yra numatyta galimybių suteikti finansavimą saugumo ir migracijos politikai, nukrypstant nuo pačių pagrindinių biudžeto eilučių. Aš galiu pasakyti, kad migracijos ir saugumo klausimai galės būti sprendžiami, galvojant apie bendrą tvarios plėtros ir partnerystės su kitomis valstybėmis sistemą. Nes kitaip turėsime iškoti naujų politinių priemonių saugumo ir migracijos klausimams spręsti. Europos biudžeto viduje jau yra numatyta e, sustiprinta finansinė priemonė migracijai ir e, Europa turi papildomų priemonių tam klausimui spręsti. E, sureaguodamas į gerbiamą Panzerį komentarus, aš galiu pasakyti, kad paremti Afrikos ar kitų šalių uh, E, veiksmus taikos e, kūrimo ar palaikymo srityje e, prilyksta taikos skatinimui. Ir tai padeda mūsų partneriams saugumo klausimus spręsti išsamei. Mūsų nuomonė tai prilyksta paramai taikai ir saugumui plačias, plačiaja prasme. Ačiū. Thank you, Mr. Sevrigondi. Ačiū ponui Sevregondi. Ar yra dar norinčių tarti žodį? Panašu, kad ne. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 18 dienos, 11 val. ryto. Viena papildoma diena numatyta, lyginant su pirminiu kalendoriumi. Greičiausiai AFET komitete bus balsuojama 8-9 spalio dienomis. O biudžeto komitete bus balsuojama lapkričio 5-ąją, tuo tarpu plenarinėje sesijoje, lapkričio 1-oje e, sesijoje bus organizuojamas balsavimas. Panašu, kad daugiau pastabų nėra. Norėčiau paklausti, ar pane Patricija Flor jau atvyko, ar bent jau yra pakeliui į mūsų posėdį. Jeigu jos dar nėra, negalime pradėti kito klausimo aptarimo. Žinau, kad ji jau keliauja pas mus, tad padarykime trumpą pertraukėlę ir palaukime ponios Patricijos Flor. Man atrodo, kad ji jau netrukus turėtų pasirodyti, tad geriausia būtų niekur neišsibėgioti ir likti salėje. Ačiū.